think we should start because of uh, yes. colleagues. Um, I think we should make a start. Good morning to all of you. Very con Kolegos, man atrodo, turime pradėti darbą. Suprantu, ketvirtadienio rytas ir kolegoms kila įvairių problemų dėl transporto. Štaip uh, suprantu, kad šį rytą yra dar ir papildomų transporto iššūkių, tai nežinote, tai pranešu, man atrodo, kad tikrai yra didelių problemų. Tai pradėkime tiesiog iš karto, kad galėtumėm uh, kaip galima greičiau įveikti darbo atverkę. E, tikiuosi, kad prie jūsų viso nerimo, nes ne, ne, dar ne. Nepridėsiu papildomos tokios naštos, bet yra su Rostaru ir e, Prancūzijos traukiniais įvairių problemų taip pat. E, bet imkime darbo atverkės, kolegos. Kalbėsime apie laikin, laikinasias nuostatas nuostatas. E, mm, tai yra Junktinės karalystės sprendimas nedalyvauti, sprendimas vėl dalyvauti, taip vadinamasis čia yra. Perėdimo laiko tarp nuostatos dėl teisinio bendradarbiavimo, baudžiamosios bylose ir policijos bendradarbiavimo ir turėsime tarybos pirmininkaujančios valstybės atstovų, atstovų e, pasisakymą apie Junktinės karalystės situaciją. Kolegos, kas e, nesekate detaliai, gal noriu pasakyti, kad 36 protokolo ketvirta dalis prie um, sutarties sako, kad Junktinė karalystė nusprendė nedalyvauti policijos ir baudžiamųjų bylų bendarbiavime iki 2009 gruodžio 1 ir paskui nuo 2013 Liepos 24 Junktinė karalystė e, neformaliai nurodė savo ketinimą vėl dalyvauti atitinkamuose teisės aktuose ir pagal sutartį taryba nusprendė Junktinės karalystės prašymų dėl Šengeno akį vieningai spręsti dėl, ir komisija taip suteikta ir atsakomybė nagrinėti tokius prašymus pagal ne Šengeno priemonės. Tarybos vyksta tarp Junktinės karalystės delegacijos ir Europos komisijos tarybos tarybos nuo praeito kovo. Ar, e, šiuo metu rugsėjo 26 dieną Europos komisija patvirtino du pasiūlymus dėl tarybos sprendimo. Pirmas nustato atitinkamus E, um, padarinius ir vienu laikotarpio nuostatas, o antrajame kalbam apie finansinius padarinius Junktinėje karalystėje. Dabar vyksta dėrybos e, taryboje, reikės nuspręsti dėl šių dviejų pasiūlymų kvalifikuotą daugumą iki 2014 gruodžio pirmos dienos, kad nebūtų nei teisinio, nei praktinio vakumo. Taryba turi vieningai patvirtinti trečią sprendimą dėl Junktinės karalystės prašymo vėl dalyvauti kai kuriuose šiandieno priemonėmis ir čia, mm, priemonės ir čia terminas planas, kad būtų sutarta tarp komisijos rinktinės karalystės. Ir taryboje jau artėja ir parlamentas taip pat turi išsakyti savo nuomonę komisija ir pirmininkaujantį valstybę pristatys situaciją dėrybose su Junktinė karalystė. Visų pirma, tai bus ponas Slys komisijos vardu. O po to, aišku, aš jau paprašysiu pono Kolombo iš Italijos pirmininkaujančios valstybės irgi pasakyti, o po to suteiksiu žodį uh, parlamento nariams, kad jie galėtų išsakyti savo pozicijas. Taigi visų pirma, ponas Slys iš komisijos. Much, Chairman, Ačiū pirmininkai. Ačiū už šią galimybę suteikti Jums naujas informaciją, komitetui pranešti, kokia yra situacija dėrybose. Aišku, čia pratesime tos komisijos įsipareigojimus nuolat parlamentą reguliariai informuoti Man atrodo, kad jūs puikiai apibendrinote e, visą teisinę situaciją, kurioje esame, bet e, aš pabandysiu dar kiek plačiau apie tai pakalbėti, suteikti daugiau detalių dėl to, kokia yra dabartinė padėtis iš komisijos požiūrė taško. Komitetas tikriausiai prisimena, kad Liepos mėnesį mes pateikėme paskutinį kartą naujausią informaciją. Iš esmės eina kalba apie e, du, du tokius takus. Tai visų pirma tai, kad baigėsi perinamas laikotarpis e, pirmą trečią ramšę priemonėms, kas e, aišku yra aktualu visoms valstybėms narėms. Ir paskui dar yra tas klausimas dėl Junktinės karalystės sprendimo nedalyvauti ir paskui sprendimo vėl dalyvauti kalbame apie 36 protokolą. Taigi, visų pirma, dėl pirmo klausimo. Komisija čia konkrečiai analizuotai, um, ar šios rytis aktai gali būti laikomi pasenę. Mes jau kalbame apie refit komunikatą, birželio mėnesį apie tai buvo kalbama. Ir dabar jau pasistumėjame, aišku, į priekį šioje srityje ir mums yra labai svarbu ir mm, kad būtų daugiau aiškumo es teisino srityje visiems ir mes teiksime pasiūlymų ir mm, po to mielai bendradarbiausime su mm, parlamentu per visas procedūras iki pat patvirtinimo, nes aišku, tai bus bendro sprendimo procedūra tvirtinami pasiūlymai dėl kai kurių akto nuliavimo, panaikinimo ir bus bent keli pasiūlymai Mm, pagal trečio ramščio e, teisyną bus e, keli bent jau teisės aktai e, naikinami. Dabar dėl Junktinės karalystės nedalyvavimo, kaip jūs sakėte, pirmininkė, praeitais metais Junktinė karalystė pasinaudojo savo teise į mm, bloką, visą paketą nedalyvavimo punktų, eina kalba apie 35 aiškės priemonės. Dabar galvojama vėl dalyvauti. Jūs atsimenate, pagal sutartį komisija turi įvertinti nešengeno priemonės ir, kaip jūs sakėte, taryba yra atsakinga už šengeno pusę. Viso šio darbo parametrai, visi reikalavimai yra aiškiai nustatyti sutartyje. Kaip jau pranešėme parlamentui birželį ir kaip e, Liepos mėnesį komitetui paaiškinome, komisija ir Junktinė karalystė mm, susitarė dėl techninės analizės, e, dėl tų pasiūlymų, kurios pateikė Junktinė karalystė ne šengenos rytyje. Vėlgi mm, detaliau paaiškinsiu, kad čia visi reikalavimai yra aiškiai apibriežti sutarties. Tai yra, turime išsiaiškinti, ar mm, tie aktai, kurie turi būti pridurti prie Junktinės karalystės sąrašo, yra nuoseklus, viskas dar neįdera. Ar bus kokių mm, operatyvinių veiklos problemų, jeigu bus tam tikros priemonės įterptos, o kitos, o, o, ar kitų priemonių atveju to nebus. Ir mm, komisijos išvados, kaip buvo išsakyta birželio mėnesio tarpusavio supratime, viskas mm, yra aišku, iki gruodžio pirmos turi būti formalus sprendimas priimtas. Tada Junktinė karalystė galės oficialiai pranešti apie savo ketinimą vėl dalyvauti mm, tai, kad būtų susitarta jau ankstyvame etape, e, buvo, yra svarbus momentas, galvojant apie visą iškumo užtikrinimą. Iki gruodžio pirmos dienos viskas turi būti padaryta ir komisija iš savo pusės daro viską, kad padėtų tarybai um, jos darbę, lygiai taip pat jo, jos siekiuose irgi suderinti tokį tarpusavio supratimą ir um, Šengeno srityje, kaip padaryta ne Šengeno srityje. Šengeno srityje, aišku, kaip komitetas žino, reikalingas vieningas sprendimas. Kaip pirmininkai jūs sakėte, tai reiškia, kad um, eina kalba apie pasiūlymus dėl pernamų laikotarpio priemonių ir um, priemonių, kurios būtų kaip pasiekmes um, to sprendimo dalyvauti. Reikia prisiminti pirim sprendimą, aišku. Ir visą tai nėra kažkas tai tokio, kas jau turi būti gruodžio pirmą dieną nuspręsta. galvojant apie dalyvavimą pirmo sprendimuose, komisija irgi yra pateikusi savo pasiūlymą dėl finansinių padarinių ir mm, Junktinė karalystė yra gavusi finansavimą maždaug 1,5 milijono eurų um, ribose dėl priumi gyvendinimo ir tas turės būti gražinama, jeigu Junktinė karalystė nedalyvaus prium. Uh, Dabar dėl kitų Junktinės karalystės įsipareigojimų, dėl pagrindinio sprendimo, dėl e, prium, tai buvo labiau neformalus įsipareigojimas. Visos šalės susitarė dėl to, kad labai svarbu yra išvengti policijos ir mm, teismų bendradarbiavimo važiuomosiose bylose teisinio ir praktinio vakumo, operatyvinio vakumo klausimai, mm, kai kas, kai kurios valstybės narės e, tikėsi, kad, kad bus imtasi veiksmų, kad to nebūtų ir mes siūlome perinamą laikotarpį riboti iki septynių dienų, e, kol tarybos e, parlamento sprendimai, kurie autorizuos jungtinė karalystė imtis veiksmų, bus galtinai priimti. Dėl protokolo gruodžio pirmą dieną, kaip minėjau, Junktinė karalystė notifikuos praneša apie veiksmus, prie kurių mm, jį nusprendžia prisijungti, dalyvauti juose e, dėl nešengeno mm, srities komisija išdegusi šalia šviesą, dėl šengeno e, taryba čia mm, priims sprendimus iš esmės e, tai yra svarbu Junktinė karalystė ir visai Europos Sąjungai ir yra daug dalykų susijusių su, su teisinėmis procedūromis ir teisiniu tikrumu. Um, toliau pagal 36 protokolą mes turėjome užtikrinti kaip galima platesnį Junktinės karalystės dalyvavimą ES teisinė, e, laisvės saugumo teisingumo erdvėje nedarant didelio poveikio praktiniam veikimui ir teisino uh, nusekliam dėrėjimui. Komisija ir taryba padarė ir toliau viską daro, ką gali, kad visi, visas, visa tai, kas yra dar neaišku, būtų išspręsta iki gruodžio pirmos dienos. Bet aišku, gruodžio pirmą dieną jau Junktinė karalystė turės nuspręsti, ar pranešti oficialiai apie savo ketinimą vėl dalyvauti 35 priemonėse. Ir čia jau paskui taryba turės nuspręsti, ar vieningai pritars tam sprendimui dėl Šengeno teisino. Parliament. Dėkui, kaip ir minėjote, viena iš priežasčių, kodėl parlamentas šiame etape turėtų pradėti dirbti, e, yra ne formalus e, reikalavimas, bet tai, kad e, šie sprendimai įtakos ir kitas valstybės narės. E, kaip jau minėjau, turime Italijos, e, kaip ir minkiaučios valstybės atstovą, poną Kolombo, suteiksiu žodiem. Ačiū pirmininkė. tiek jūs, tiek ir komisija labai išsamei papasakojate, kokia yra dabartinė padėtis. Dėl to aš apsiribosiu tik kai kuriais papildomais pastebėjimais. Uh, Po to, kai e, buvo atlikta nemažai darbo Graikijos pirmininkavimo metu, kai jau buvo parengtas šio dusie techninis profilis, e, Italija tęsė darbus. Mes norėjome, kad, kaip kad sakė komisija, būtų užtikrintas kiek įmanoma e, išsamesnis Junktinės karalystės dalyvavimas policijos bendradarbiavimo srityje, TVR srityje. Rytoj vyks dar vienas sustikimas šiuo klausimu. Klausimą jau ap, ap, e, Klausimas jau buvo aptartas dabar ministrų taryboje e, spalio mėnesį, o taip pat ir bendrų reikalų taryboje spalio 18. Pirmininkaujantį Italiją tikrai norėtų, kad kiek įmanoma e, greičiau būtų pasiektas susitarimas. Mes suprantame, kad yra nemažai valstybių narių, kurios irgi yra suinteresuotos, kad iki pirmos, gruodžio pirmos būtų pasiektas politinis susitarimas. Kaip kad sakė komisija, e, būtina formalizuoti ankstesnius sprendimus iki gruodžio pirmos dienos. Dėl to mes dabar dirbame, tikrai norėtumėm, kad būtų pasiektas politinis sustarimas iki gruodžio pirmos dienos. Ir norėtumėm, kad būtų kamšytos e, teisminio bendradarbiavimo ir policijos bendradarbiavimo spragos. Jungtinė karalystė dvišalių pagrindų e, dirba su tomis šalimis, kurios išsakė bejonių. Kai kurios valstybės narės turėjo tam tikrų išlygų, bet dabar jos jau buvo atsiimtos. Išliko tik viena išlyga ir mes tikimės, kad ir e, ta paskutinė išlyga bus atsimta kiek įmanoma greičiau ir tikrai tikimės, kad iki gruodžio pirmos dienos bus pasiektas susitarimas. Kaip kad e, sakė komisija, dėl to sutarimo reikės vienbalsiškumo, nes e, sprendimas susijęs su Šengeno erdve. Ir Valstybės narės nuo pat pradžių mane, kad šį klausimą reikėtų vertinti bendrame pasiūlymų pakete. E, buvo sakyta, kad reikia sudaryti išsamų susitarimą, kuris būtų primtinas visoms valstybėms narėms. Tai tiek iš mano pusės, pirmininkė. Ačiū. Dėkuoju ponui Kolombo. Suteiksiu dabar iš karto žodį komiteto nariams. Matau ponas Batonas, ponas Kirkopas pirmasis. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Galiu labai trumpai šiuo klausimu pasisakyti. Išgirdome labai e, naudingą apibendrinimą dabartinės padėties aprašymą. E, Dėrybos turėtų baigtis e, kuo galima greičiau. Norėčiau, kad tai remtųsi e, visų protokolų e, įvairiose srityse pagrindų. Apie tai mes jau diskutuojame. Junktinė karalystė dėl tų dalykų nutarė vėl dalyvauti. Aišku, mes kalbame apie labai svarbės rytis ES saugumui. Tokie dalykai kaip policijos bendradarbiavimas ir Europolo darbas čia bus paliesti. Yra greta to dar ir priumo problemos, e, kaip jau ir buvo sakyta, kai kurie dalykai galtinai nebus nuspręsti iki 2015 metų. Bet e, labai svarbi atmosfera, kuriame šis procesas vyksta, e, užtikrinant, kad šios darybos kitais metais būtų sėkmingai pabaigtos. Kaip žinote, aš labai teigiamai žiūriu į visą šį dalyką ir e, vienintelė mintį, kurią norėčiau pasakyti, yra štai kokia. Dėrybų ir diskusijų metu, kalbant apie šiuos dalykus, e, visa virtinė valstybių narių e, kėlė įvairiausių periferinių klausimų susijusių, susijusių su šią sritimi. Kai e, trečiasis ramstis, taip sakant, buvo sugriautas, jis egzistavo iki 2009 metų, e, bet eina kalba apie e, nemažai tam tikrų priemonių, kurios nebuvo atnaujintos jau daug metų. Ir kai kuriams valstybėms norėms norisi ten matyti tam tikros pažangos. Ir matyti šiame komitete, kai ateis laikas, E, reikėtų taip pat apie tai pasvarstyti, kad e, nepasiliktume tų priemonių prasme 20-ame amžiuje, o pereitume į 21-ąjį amžių. Bet e, šiuo metu yra labai svarbu, kad tos rytis, kur Junktinė karalystė vėl ketina dalyvauti, išliktų labai aiškiai išgrinintos, O jeigu yra kažkokių periferinių priemonių, tai jas reikėtų svarstyti atskirai ir atitinkamų laiku. Ir aš labai tikiuosi, kad mūsų komitetas bus įsitraukęs į šį procesą. Dėkoju už e, gautą ataskaitą. Akivaizdu, kad mūsų draugai Londone turės e, apsvarstyti tuos reikalus parlamente, bet tikiuosi, kad jie be reikalo neužvilkins šio reikalo ir jį bus galima laiku pabaigti. Sofentveld. Dėkuoju, pirmininkė, džiaugiuosi, kad keičiamės nuomonėmis šį rytą šiuo klausimu. Manau, kad tai labai, labai svarbi tema. Dėkuoju komisijai už įžanginį žodį, nors ir noriu pasakyti, kad e, nesu patenkinta tuo, kaip komisija informavo parlamentą, o konkrečiai nusiūsdama laišką ponui Velė. Aš tikiuosi, kad e, komisija pilnai informuos parlamentą politinių lygmenių ir kad būtent taip elgsis ateityje. Asmeniškai aš visiškai pripažįstu, ką teigia sutartys ir kokia buvo situacija praeitie, bet turiu pripažinti, kad esu gana liūdnai nusiteikusi dėl to, kad viena iš valstybių narių sugalvojo nedalyvauti kai kuriuose priemonėse tokioje svarbioje politikos rytyje. Nes jeigu kalbam apie atvirą rinką, laisvą judėjimą, tai e, laisvas judėjimas reiškia taip pat ir laisvą nusikaltelių judėjimą. E, neturime susirišti rankų, e, kovodami su tuo ir kaip Timotės teisingai sakė, turime stiprinti laisvės saugumo ir teisingumo srity, o ne ją fragmentuoti. E, E, manau, kad e, tokia rizika vis tik egzistuoja. Komisija ir taryba e, pasistengia išlaikyti tam tikrą nuoseklumą tarp atitinkamų politikos ryčių ir tai yra gerai. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, iš tarybos supratau, o taryba iš esmės aptarinėja Šengeno dalį. E, kad išlieka viena išlyga, kaip jūs ją pavadinote. Visų pirma, skaidrumo labai norėčiau sužinoti, apie ką eina kalba. Mes čia kalbame viešai, diskutuojame viešai ir tos valstybės, kurios turi, tokių išlygų turėtų pasisakyti viešai, dėl skaidrumo yra ir teismo sprendimų priimta. Na ir kitas dalykas, norėčiau sužinoti, kas daroma, kad tos e, išlygos būtų atsimtas. Ar jūs e, spaudžiate tas šalis, ar jūs keičiate pasiūlymus, norėčiau suprasti, kaip tas procesas vyksta. Taip pat norėčiau suprasti, štai ką, aš, jeigu teisingai suprantu, dėl to taip pat bus balsuojama ir Junktinės karalystės parlamente, atimotis čia linksi galvą. Tad aš čia teisi matyti. Tad man būtų įdomu sužinoti, kokios diskusijos vyksta ten, kokie argumentai iš abiejų pusių pateikiami. Ir klausimas komisijai. Siūlote nuoseklumo labui įtraukti tris papildomas priemonės į sąrašą. Norėčiau sužinoti, kaip, kaip tie dalykai tvarkomi. Uh, Ar jungtinė vyriausybė, jungtinės karalystės vyriausybė tam pritarė, ar turi pritarti? Na ir taip pat man įdomu štai kas. Europos parlamente visi parlamentarai balsuoja dėl visų temų, net ir dėl tų temų, kaip eurozona, kur e, ne visas valstybės narės yra eurozonos narės, kaip tai vyks taryboje šią prasme. Na ir dar vienas klausimas. Turime sąrašą priemonių, e, kur norima vėl dalyvauti. Norėčiau išgirsti e, apie tas priemonės, kur e, Junknė karalystė e, nenori vėl dalyvauti. Taigi e, bus e, tam tikros rytis, kur jie norės bendradarbiauti ateityje ir tos, kur nenorės bendradarbiauti. Ačiū, Sofija. Iš tikrųjų, Junktinės karalystės parlamente įvyks diskusija ir bus balsuojama, regi šią ar kitą savaitę. Na, o dabar skaidrumo dėliai aš paprašyčiau tarybos įvardinti tą šalį. Tikiuosi, kad jūs paminėsite Ispaniją savo kitam pasisakymę. E, ir aš manau, kad tokiu būdu e, mes padėsime tarybai e, išlaikyti skaidrumą. Dabar žodis Janui Albrechtui. Dėkoju, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad e, pilnai sutinku su tuo, kad e, be e, pilnos apžvalgos labai sunku apsispręsti, nes kai pereiname prie Lisabono staties ir pagrindinių teisių hartijos, gali ateiti laikas, kai reikės padaryti išvadas dėl tam tikrų nedalyvavimo atvejų nes gali būti e, nedalyvavimo atvejas, tam, taikant tam tikras priemonės, pavyzdžiui, e, įgyvendinant Europos arešto orderį ar tyrimo orderį. E, o antra vertus, dalyvauti procedūrinėse priemonėse, arba nedalyvauti užtikrinant žmogaus teisės. Aš nemanau, kad tai galėtų tinkamai veikti ir todėl ateis laikas padaryti išvadas ir pasakyti, kad arba kalbame apie visiškai atskirą sritį, arba nuspręsti, kad e, komisija turėtų užtikrinti, e, kad e, tam tikrų pagrindinių teisių klausimai valstybės narsi privalėtų būti sprendžiami, kad jos negalėtų pasirinkti nedalyvauti, e, jeigu jos e, pasirinko dalyvauti bendradarbiavimo priemonėse. E, aš tikėjus, norėčiau tikėtis, kad komisija labai atidžiai panalizuos, kiek gali atsirasti prieštaravimų dėl to, kad pasirinkama dalyvauti arba nedalyvauti tam tikrose priemonėse, kurias numato sutartys. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie teisingumo teismo jurisprudenciją, tai aš nemanau, kad tokie dalykai atitiktų sutarčių nuostatas ir e, kai kalbame e, apie teismų bendradarbiavimą, būtų įmanoma nedalyvauti e, pagal taik, taikant e, teisingumo teismo jurisprudenciją. Todėl komisija turi užtikrinti e, tam tikras procedūras, e, kurios e, neleistų pakirsti fundamentalių sutarčių principų. Dėkui, Janai. Matau, kad panas Batinas dar norėtų pasisakyti, ar dar būtų kitų norinčių. Dėkuoju, ponė pirmikė. Aš galiu nuraminti ponę Intvalt. Ji, ji kalbėjo apie laisvą nusikaltelių judėjimą. Mes jau matome, kad tai vyksta daugybė pedofilų ir gangsterių. Atvyksta Junktinė karalystė ir niekas jiems nekliudo. Aš jūs nepertraukinėjau, leiskit man pabaigti. E, ponė Ntvelt ir e, kiti e, prašė parengti dalyvavimo, nedalyvavimo bendrą apžvalgą. Aš esu tokią apžvalgą parengęs. Štai jinai. Aš pasistengsiu panalizuoti iš esmės tam tikrus teisės instrumentus ir institucijas. Kalbant apie anglų teisę, tai ji e, prasidėjo 9 amžiuje, jos tikslas nubausti kaltuosius, bet tuo pat metu ir apginti e, aukas. Tuo tarpu e, šis principas šių teisės aktų yra sugriaunamas. E, Junktinė karalystė kol kas apsimeta esanti nepriklausoma šalis ir bendruomenių rūmose dėl to reikės e, balsuoti. Ponas Kameronas dėl Ročesterio e, papildomų rinkimų ypač daug dėmesio tam skiria. Jis, pavyzdžiui, pareiškė, kad pasirinkdamas nedalyvauti šimte tų priemonių, Junktinė karalystė susigražino labai daug galių. Jis, e, pavyzdžiui, pasakė, kad negalima bus e, e, taikyti ekstradicijos tiems, e, kurie nenuskaltų Junktinėje karalystėje. Jis pasakė, kad žmonės užsienio šalise nebus sulaikomi ilgam laikui ir taip toliau. Keletas dalykų apie tai e, tas sprendimas nedalyvauti šimte priemonių nėra labai svarbus. Tai e, nesvarbios, e, mažai galių suteikiančios priemonės ir dažnai jos yra perviršinės tos galios nėra aktualios. Bendromnių rūmų ad hoc komitetas sukurtas šiai temai spręsti, kalbėdamas apie dalyvavimą ir nedalyvavimą, pareiškė, kad rezultatas bus e, ne galių susigražinimas, o priešingai. Taip pat e, buvo pareikšta, kad galima atsisakyti išduoti asmenį jau ir dabar, jeigu e, nusikaltimas neįvykdytas Junktinėje karalystėje. Tai netaikytina nusikaltimams, kurie įvykdyti ne Junktinėje karalystėje. Dėl Europos arešto orderio, tai jisai yra nesusijęs su konkrečiais kaltinimais. Tuo tarpu anglų teisėje turi būti įvardintas specialus nusikaltimas. Tuo tarpu pagal e, Europos teisę yra 36 nusikaltimų rūšys, kurios e, turėtų būti, į kurias turėtų būti atsižvelgiamas, tokios kaip sukčiavimas, apgaulė ir taip toliau. E, pagal Europos arešto orderį e, be prima facija mm, e, įrodymų būtų galima Anglijos teisme reikalauti to asmens išdavimo. A, prieštaraujama proporcingumo principo nebuvimui, e, pavyzdžiui, tam, kad žmogus galėtų būti išduodamas e, kitai šaliai dėl to, kad paprasčiausiai pavogė dviratį. E, aš manau, kad ekstradicija turint tinkamų įrodymų yra geras dalykas, bet be įrodymų tai yra blogai. Kitas dalykas e, - sulaikimas ilgam laikui. E, pagal, e, pagal kontinentinę teisę visiškai neaišku, kiek žmonės gali būti sulaikomi. Dabar pabandysiu užbaigti savo pasisakymą. Reikalas štai koksai, kad mes dabar bandome savo amžių išbandytą teisinę sistemą pakeisti e, svetimą teisinę sistemą. E, perduodame e, e, jurisdikciją iš Anglijos teismų Europos teisingumo teismui mes keičiame įstatymo viršenybę ES ideologiją. Aš manau, kad šio komiteto nariai balsu, e, prisimins tai, kai balsuos dėl šio reikalo ir nebalsuos už tuos dalykus. Labai ačiū. Man atrodo, kad e, jau pasisakė visi. Ar Sofija dar norite kažką pasakyti dėl darbo tvarkos? Uh, Taip, aš norėčiau priminti e, gerbiamam kolegui, kuris ką tik sakė, kad e, svetima sistema yra tarsi primetama e, jungtiniai karalystiai. Tačiau jungtinės karalystės e, atstovai parlamento nariai taip pat dalyvavo primant sprendimus, taigi negalima sakyti, kad tai yra tokia svetima sistema pirmininkas, aš dabar nenorėčiau pradėti diskusijų apie tai. Monika. Kągi, Sofija, ačiū už tokią naudingą pastabą. Mėly kolegos, man atrodo, kad tuo ar baigiame šią diskusiją. Dar kartą norėčiau suteikti žodį komisijai ir tarybai, tam kančių institucijų atstovai sureaguotų išsakytas pastabas. Pridėkime nuo komisijos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau tarti keletą žodžių apie klausimą apie skaičius. Taip pat buvo teirautasi, kokia yra ta konkreti situacija. Aš pasakyčiau štai ką. Europos komisija mano, kad e, su Junktinė karalystė buvo pasiektas susitarimas birželio mėnesį ir tokiu būdu mes įgyventiname Lisabonos e, sutarties mums patikėtą užduotį. Tai yra, kaip turėtų būti palaikomi ryšiai su Šengenui nepriklausančia valstybe. Taigi mes nusekliai laikėmės tų prievalių, kurios mums yra nustatytos pagal Lisabonos sutartį. Uh, Aišku, viską vertinti reikėtų bendresnėme kontekste, bet mes laikomės to, kas parašyta Lisabono startyje. Dabar dėl konkrečių skaičių. Buvo keturi instrumentai, kurie komisijos nuomonė turėtų būti įtraukti į sąrašą, apie kurį pradžioje kalbėjo Jungtinė karalystė. Mes apie tai jau kalbėjome su Junktinės karalystės atstovais ir sustarėme dėl Europolo ir Europos teisminio tinklo. Kodėl e, skaičiai šiek tiek skiriasi? Na, dėl, taip atsitiko dėl lisabonizavimo proceso. Kiekvieną kartą, kai e, teisės aktų kūrėjai tvirtina kokį nors teisės aktą pagal Lisabonos sutartį ir e, jeigu tas teisės aktas nepatenka į e, sąrašus pagal atitinkamus ramščius, tais atvejais gali skirtis skaičiai kai kada tie skaičiai skamba šiek tiek netgi keistai. Pavyzdžiui, Europos tyrimų orderis ir jo tvirtinimas. Čia buvo uh, pertvarkytas turto išaldymo orderis pagal Lisabonos sutartį. Tai atsitiko praktiškai automatiškai ir dėl to Kai kurie skaičiai atrodo šiek tiek jokingai. Manau, kad svarbu aiškiai suprasti, koks yra viso aki tikslas kaip patoks. Na, o iki gruodžio pirmos dienos jau bus e, situacija žymiai konkretesnė. Šiuo metu darbai tesiami, būtent šią kryptimį. Darbams vadovauja mūsų kolegos taryboje, generalinėme sekretoriete. Na ir, kaip sakiau, gruodžio pirmą dieną bus jau pateiktas aiškus sąrašas. Bus aišku, apie kokius konkrečiai teisės aktus kalbame. Tai paaiškės, kai pasibaigs perinamasis laikotarpis. Na ir galiausiai dėl procedūrinių aspektų aš pasižymėjau e, tai, ką jūs pasakėte ir e, vėliau jos atsakysiu. Taryba, prašom. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu atsakyti panios Intelvelt klausimą. E, ji yra iš to šalies, kuri dar neatsėmė išlygos. Noriu patikslinti štai, kad diskusija truko ilgai nuo pat pavasario. Buvo nemažai valstybių narių, kurios turėjo abejonių ir išlygų. E, praeitie praktiškai visos valstybės narės išlygas atsijėmė, dabar liko tik vienintelė išlyga. Ir ji labiau susijusi ne su Šengenu, o su tais klausimais, kurie nesusiję su Šengenu. Uh, Tai labiau susijęs su prim sprendimais. Bet e, dar ir bendrų reikalų taryboje jau buvo pateiktas e, pareiškimas šiuo klausimu. Mes e, norėtumėm, kad būtų užtikrintas abipusiškumo principas, sprendžiant būtent šios klausimus. E, sprendžiant vadinamosius business case klausimus. Taigi liko tik vienintelė išlyga, šiuo metu yra palaikomi dvišaliai kontaktai ir mes tikrai tikimės, kad e, tikrai kiek įmanoma greičiau ir ši paskutinė išlyga bus atsimta. Tuo labai tikime ir tikimės. Kaip jau sakiau, Aišku, mes negalime priversti to šalies atsimti savo išlygos, bet tikrai labai tikimės, kad išlyga bus atsimta kiek įmanoma greičiau. Labai ačiū. Tiesą sakant, ne Sofija Intelveld, bet e, aš esu iš tos šalies. Tiksliau, ne Sofija Intelveld, bet aš paminėjau šį klausimą. Yra tam tikrų teisinių klausimų. Aš manau, kad kolegos labai teisingai paminėjo ir politinius klausimus, pavyzdžiui, dėl Junktinė karalystė dabar vykstančių diskusijų. Europos parlamentas ir toliau stebės situaciją, nes e, ji e, turės e, poveikio ir kitoms valstybėms narėms bei teisėkuros darbams kitose sritise. Aš kaip šio komiteto pirmininkas e, asmeniškai galėčiau pasakyti štai ką. Aš pritarčiau vadinamai opt-in Europos arešto orderio atveju, bet tai yra mano asmeninė nuomonė. Norėjau aiškiai tai pasakyti. Išsakiau savo asmeninę nuomonę, nors bandau laikytis kiek įmanoma neutralesnės pozicijos e, vadovaudama šiam komitetui. Uh, Tai tiek. Ar Sofija dar kažką tai norėtų pridurti dėl darbo tvarkos? Ne, aš tiesiog norėčiau pakartoti tai, ką sakiau anksčiau. Norėčiau gauti daugiau informacijos. Ką komisija turi menį, sakydama, kad į tai esą darbus? Kadangi sustarimas turi būti pasiektas po keturių savaičių, ko gero tie darbai turėtų būti praktiškai baigti. Uh, Man norėtųsi daugiau informacijos apie tai, kas pateks į susitarimą ir kas ne. Būčiau uh, labai dėkinga už informaciją. Norėčiau, kad tokia informacija būtų pateikta oficialiai. Ir dar vienas dalykas. Man atrodo, kad e, komisija ir taryba turėtų atsiųsti savo atstovus į plenarinę sesiją ir mus informuoto uh, apie tai, kas buvo susitarta ir kaip bus tęsiamos diskusijos. Man atrodo, tai yra ir konstitucinis klausimas. Iš tikrųjų labai naudingos abi pastabos. Tikiuosi, kad jos pravers ir komisijai. Ačiū šios pastebėjimus, juos užsirašėme. Manau, kad to ir galima baigti diskusiją šiuo klausimu. Jeigu taip, ačiū kolegos, eikime prie kito klausimo. The next, um, the final item this morning Ir kitas paskutinis šio ryto klausimas, e, kolegos, pagal darbo tarkį yra klausimas raštu komisijai dėl nacionalinio saugumo apibriešties. Čia e, galioja taisyklė 130 iš darbo tvarkos taisyklių, kuri nustato, kad klausimai raštu turi būti atsakomi per šešias savaitės. Jeigu taip nėra, tai įtraukiama į. Mm, atsakingo komiteto darbo atverkė. Safinfeld pateikė savo klausimą rūpiučio 27 dieną šiais metais. Komisija atsakė šiuo metu spalio 16 dieną, tai yra daugiau kaip po šešių savaičių. Taigi, mm, Sofijų prašymų įtraukiau šį klausimą į šiandienos darbo atverkę. Sofija Intveld žodis. Ačiū pirmininkė. Viskas kaip ir paprasta ir aišku priimame daug teisės aktų, daug priemonių, teisės saugos, saugumo priemonių, kuriuose daroma nuoroda į nacionalinį saugumą. Niekad pernelyg dėl to nesusimastome. Tiesiog galvojau, o kokia yra teisinė apibrieštis nacionalinio saugumo, kurią taiko Europos komisija. Taigi, paklausiau komisijos, jie atsakė per vėlai, kad jie neturi savo apibriešties, nes e, tai yra valstybių narių reikalas. Tačiau man tada keista, aš nesu teisininkė, tačiau jeigu komisija teikia teisėje kurnius pasiūlymus pasiremdama apibrieštimi, e, kur nacionalinis saugumas gali būti netgi teisėje kurnio pasiūlymo tikslas, tai ar nėra kažkiek kaip keista, kad neturime vieningos apibriešties, kas tai galėtų būti. Ir nacionalinis saugumas, kurios valstybės konkrečiai tai nėra apibriešta. Tai man atrodo, nepakanka pasakyti, kad čia valstybės narės tai turi apibriežti, kadangi mes tvirtiname teisės aktus, kurie galioja visoje Europos Sąjungoje. Yra netgi m, mm, tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, saugus prieglopstis, dėl ko sprendžia išskirtinai tik Europos komisija. Saugos prieglopščio e, sąlygose yra nuoroda nacionalinį saugumą. Taigi, kaip komisija gali pasakyti, kad tai čia yra valstybių narių reikalas apibriežti, kai ji priima, pavyzdžiui, tokius dalykus, patvirtina tokius sprendimus kaip saugus prieglopsis ir paskui atsisako panaikinti juos, jeigu nėra teisinės apibriešties. Nacionalinis saugumas yra naudojamas apibriežti žinote, taikymo sritį, kiek yra taikomi kiti teisės aktai. Taigi tai yra esminis elementas. Todėl mane šokiruoja tai, kad nėra vienos bendros apibriešties. Taigi aš norėčiau atsakymą. Okay, so um, we're going to hear what the Commission says about this. Išklausykime komisijos, ką komisija nori pasakyti apie nacionalinį saugumą apibrėžimą. Uh, kolegos, kurie gal spėliojate, kad galbūt tai yra abstraktus dalykas. Aš tikrųjų yra gerai pasakyti, kad visas tas klausimas tikrai yra minimas, mm, yra aktualus daugeliu mūsų teisės aktų. Mums tikrai reikia apibriešties, kas yra nacionalinis saugumas, yra ta tokia aiški gyja ir nusidėkia per daug teisės aktų. Tai čia tiesiog norėjau paaiškinti kolegoms, kurie galbūt mm, spėlioja, kodėl čia dabar mes taip primiktinai tą klausimą svars matome. Dabar suteiksiu žodį komisijai, panas Kram. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Mes apgailėstavome dėl to, kad e, kiek buvo pavėluota atsakant į gerbiamos parlamentarės e, klausimą. Dabar dėl reikalas mės. Nacionalinis saugumas yra terminas, kuris yra įtvirtintas sutartise. Ketvirto straipsnio antroje dalyje kalbu apie sutartį dėl ES ir, kaip gerbiama parlamentarė pasakė teisingai, yra tai minima ir visoje eilėje teisės aktų. Noriu pabrėžti, kad žinoma, kaip ir bet kuris terminas ES teisėje, kuriame nėra konkrečiai nuorodų į nacionalinę teisę, tai yra autonominis terminas, kuriam turi būti taikomas autonomiškas ir aiškinimas, kas galų gale yra teisingumo teismo prerogatyva. Taigi, negalima sakyti, kad tai kad šio termino prasmė ir apibrieštis yra palikta valstybėms narėms. Tai su ES sutarties ketvirtame straipsnėje kalbama apie tai, kad valstybės valstybės narės yra atsakingos už nacionalinį saugumą. Tačiau tas terminas yra autonomiškas e, e, terminas ir įvairiose antrinės teisės, e, te, antrinės teisės, teisės aktuose yra kalbama apie tai, kad yra tai es galios ribojamos. Ta prasme. Uh, Dėl užduoto klausimo ar komisijos atsakymo reikia pasakyti, kad klausime, klausime yra labai bendrai kalbama apie nacionalinio saugumo savoką. Ir todėl reikia pripažinti, kad ir atsakymas yra tam tikra prasme bendro pobūdžio kažkiek. Bet aišku, komisija, komisijos pareiga yra mm, būti pasirengus tarnauti parlamentui ir pateikti atsakymus, jį prireikus, e, konkretinant savo atsakymus į jūsų klausimus, pavyzdžiui, dėl e, antrinės teisės aktų konkretesnio turinio. Ačiū. Sofija, vėl žodis e, jums. Opening. Atrodo, čia. Um, atidarysiu Pandoros skrinę. Pirmininkas, tik prašom, kad ji būtų nedidelė. Pasistengsiu, bet pirmininkė, man atrodo, tai yra raktinis klausimas ir tokio tipo diskusijos mm, tikrai neatskleidžia visos šio reikalo svarbos. Nacionalinio saugumo terminas taip, aišku, valstybės narės yra atsakingos už nacionalinio saugumo užtikrinimą savo teritorijoje, tai yra savaime suprantama, tai aišku. Tačiau terminas nacionalinis saugumas yra naudojamas labai plačiame spektre teisės aktų ir taip pat ir tarptautiniuose sustarimuose e, kaip e, pagrindas daryti išimtis taisyklėms, labai dažnai tokioms taisyklėms, kaip, pavyzdžiui, pagrindinės teisės skaidrumas, piliečių teisės, teisinė apsauga ir e, kas tik ne. Taigi, jeigu turime pagrindą daryti išimtis pagrindinėms teisėms, tai tada turime žinoti, tai yra teisinio tikrumo reikalas. Turime aiškiai žinoti, koks yra tas pagrindas daryti tas išimtis. Jūs naudojate, jeigu jūs naudojate terminą, kurio prasme yra skirtinga skirtingose valstybėse narėse, bet ir tose valstybėse, su kuriamis esame sudarę sutarimus, labai dažnai kalbame apie tarptautinius sutarimus, pavyzdžiui, kur e, sakoma, dėl nacionalinio saugumo priežasčių gali būti taikoma išimtis X, Y, Z ir taip toliau. Tačiau tada eina kalba apie kurio šalies nacionalinį saugumą. Jeigu mes turime, pavyzdžiui, tarkime, sutarimus dėl bankinių duomenų ar keliaivių duomenų perdavimo JAV ir jie turi kažkokius tai teisinius saugiklius, išskyrus, kai dėl nacionalinio saugumo priežasčių galima netaikyti tų, tų saugiklių. Ar tai reiškia, kad JAV nacionalinis saugumas apibrėžia tai, kada ES teisės aktai man galioja, o kada ne, aš tikrai noriu tai žinoti. Nes čia, man atrodo, vienas aiškus toks atvejis yra toks, kad komisija turi aiškiai pateikti tokį apibrėžimą ir tas aiškus atvejis yra saugus prieglopstis. Ta Europos komisija apibrėžia ne valstybės narės, ne JAV, ne parlamentas, komisija. Uh, Taigi, aišku, kad jeigu komisija turi tokį svarbų teisės aktą, ar net nežinau, kaip jį pavadinti, ir pati komisija turi spręsti, tai turi būti visiškai aišku, kokia teisinė terminologija yra naudojama. Taigi, pirmininkė, aš manau, kad turime šį klausimą toliau diskutuoti ir turime primiknai reikalauti, kad gautumėm e, išsamų e, atsakymą raštu iš Europos komisijos teisinės tarnybos. Ir aš mielai pasitačiau taip pat ir su tarybos ir parlamento teisinėmis tarnybomis, nes šios trys institucijos visą laiką priiminėja teisės aktus, taigi reikia jau atėjo laikas susitarti tarpusavį ir dėl teisinio apibriešių. Ir Aišku, galbūt tai bus apibriešis tokios, kokios taikoms valstybė, valstybės analizė, tačiau turi būti visiškai aišku piliečiams, kada teisės aktai jiems taikomi, o kada ne. Ir tos apibriešties mums būtinai reikia. Ačiū, Sofija. E, priminsiu, kad e, kai buvo vykdomas NSA veiklos tyrimas mes e, sutarėme, kad e, nacionalinio saugumo apibrieštis yra kritiškai svarbi. E, E, pagal ketvirtą sutarties straipsnį nacionalinis saugumas yra valstybių narių prerogatyva, bet e, kai kalbame apie santykius kitomis, su kitomis valstybėmis, e, tada tas aiškumas pranyksta, atsiranda neaiškesnė, sudėtingesnė situacija dėl tarptautinių sustarimų, tad aš sutinku su Sofija, o kalbant apie tai, ką pasakė teisės tarnyba, tai lauktume iš jos aiškesnės niuansuotos pozicijos ir matyt, tie dalykai turėtų būti suformuluoti aiškiau ir tiksliau. Kaip jūs minėjote, aišku, yra rizika, kad atidarysime Pandoros skrynę. Pirminkė, aš, aš noriu grįžti prie pasiūlymo užduoti detalesnius klausimus ir aš norėčiau kaip tik ir pasinaudoti tą progą ir porą tokių klausimų užduoti. Vienas dalykas, kuris neaiškus čia, yra štai koksai. Nacionalinis saugumas kaip terminas ES teisės tekstuose gali uh, būti tik tai ES valstybės narės nacionalinis saugumas ar ne. Tai pirmas klausimas. Ir antras e, apie tai, ką tas terminas galėtų apriepti jums e, rengiant teisinius tekstus. Ar tai galėtų apriepti ekonominius nacionalinius interesus, ar tai galėtų apriepti e, kitų valstybių narių e, vyriausybės institucijų šnipinėjimą? Tokie būtų mano konkretus klausimai. Pirmininkas, iš tikrųjų, e, reikia ilgesnės diskusijos e, įvardinti šį apibrėžimą, tad galbūt galėtume sulaukti atsakymų užduotos klausimus. Taip pat Monika norėtų pasisakyti ir turėtų klausimą, o paskui galėsime jau baigti ir išklausyti teisės tarnybos nuomonę. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Na, man atrodo, kad tikrai labai diskutu, sunku diskutuoti šiuo klausimu, nes savoka nacionalinis saugumas visą laiką priklauso nuo tos situacijos, kuriai esant savoka naudojama. Įsivaizduokime, kad ką tik įvyko kažkoks tai teroristinis išpolis tai tuomet e, nacionalinio saugumo uh, vertinimas būtų kitoks negu kad prieš porą mėnesių. Galbūt galima e, susitarti dėl tam tikrų aspektų, kaip apriboti uh, tokią savoką, bet noriu uh, pakartoti, nacionalinio saugumo savoka labai priklauso nuo konkrečios padėties policijos institucijos, teisės saugos institucijos ar gynybos institucijos pagal valstybės dabartinę padėtį turi pritaikyti nacionalinio saugumo savoką, jie taip pat turi vertinti ir kylančias grėsmės. Man atrodo, kad prasminga būtų apie tai pakalbėti, tačiau tikrai būtų labai sunku susitarti dėl vieningos savokos, kuri apimtų bet kokią situaciją, kuri tai gali susiklostyti. Labai sunku būtų rasti tokią nacionalinio saugumo savoką. Barkana. Sutinku. Uh Mes neužilgo pradėsime diskusiją dėl ES saugumo strategijos e, ir e, kai kalbėsime apie europinės priemonės, reikės mums e, nacionalinio saugumo apibriešties tame kontekste. Aš manau, kad tai bus labai gera galimybė apie tai padiskutuoti. Dėkuoju, pirmininkė, džiaugiuosi, kad Sofija iškėlė šį klausimą. E, taip pat ir paminėdama, kad nacionalinis saugumas e, yra dažnai naudojamas kaip tam tikras pasteisinimas ir e, pretekstas, pavyzdžiui, užkirtant kelią žodžio laisvai, žiniasklaidai. Neseniai kalbėjome apie padėtį Vengrijoje, kur matėme tokių dalykų atsitinkant, bet tai gali būti ir kitoj šaly. Todėl labai svarbu, kai apie tai uh, kalbėsime, e, aptarti tuos dalykus, kurie labai aiškiai nėra nacionalinis saugumas, e, žvelgiant e, į laisvės, politinės teisės, labai svarbu apibriežti, kas nėra nacionalinis saugumas ir tuos atvejus, kai nacionalinis saugumas neturėtų būti, naud, neturėtų būti naudojamas kaip pretekstas varžyti žmonių teisės. Iš tikrųjų taip, jeigu nebūtų daugiau norinčių pasisakyti. Pone Žoly dar norėtų, prašau. I, I could... Tiesiog pamaniau, kad negalėtume užbaigti šios diskusijos apie, apie saugumą ir pagrindinės teisės, nepaminėdami šios dienos aktualijų tarptautinių tarptautinėje spaudoje pasirodė pranešimų, kad 340 dauginacionalinių kompanijų nemoka mokesčių tose šalise, kur jos dirba. E, tai prisideda prie skurdo, e, taip pat e, prie to, kad mažėja saugumo, nes nėra pakankamai pinigų ir ten implikuojamas Luksemburgas e, ir dabar naujosios komisijos pirmininkas. Tai yra tikrai e, svarbi nauja žinia. Aš manau, kad komitetas į ją turėtų atsižvelgti. Nežinau, ką reikėtų padaryti, gal galėtų koordinatoriai susitikti ir paieškoti šio klausimo sprendimo. Aš manau, kad e, šio laikinėje šiandienos žiniasklaidoje tai dominuojanti naujiena, kuri iš tikrųjų signalizuoja labai didelį poveikį mūsų visuomenėms, mūsų vaikams. Neseniai skaičiau apie Filadelfijos situaciją, kur trešdalis vaikų gyvena žemiaus skurdo ribos, nepaisant to, kad tame mieste e, dirba labai daug tarptautinių e, bendrovių e, ir Luksemburgas dabar įvardyjamas kaip mokesčių rojus ir tie sprendimai buvo priimti, kai ponas Junkeris dirbo ten premjeru. Ačiū kolegos, šią temą diskusiją baigsime, bet norėčiau, kad teisės tarnyba, komisijos teisės tarnyba atsakytų į iškeltus klausimus. Gal galėtumėte labai trumpai atsakyti į pono Albrechto keltus konkrečius klausimus? Prašom. Pane pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai, e, e, noriu paaiškinti jums, kad aš čia atstovauju teisės tarnybai. Ta prasme, kad mano užduotis čia bandyti atsakyti būtent į šį teisinį klausimą. Ištant prie to, kas neseniai buvo pasakyta dėl uh, E, nacionalinio saugumo savokos e, tikslios prasmės e, buvo pasakyta, kad ta prasmė gali būti skirtinga priklausomai nuo to, kokioje priemonėje buvo panaudota. Ir tai priklausys nuo tos teisinės priemonės tikslo nesileidžiant į smulkmenas, e, gali. Reikia pasakyti, kad e, tos prasmės skirtingose e, priemonėse gali skirtis. Taip pat gali skirtis tos prasmės, kai kalbama apie vietos įstatymus ir tarptautinės sutartis. Pakartosiu taip pat, kad komisija yra pasiruošusi atsakyti į bet kokius papildomus prašymus, uh, paaiškinti ar patikslinti. Be jokios abejonės tai savaime suprantama ir mes vis tenksime tai padaryti gerbdami nustatytus terminus. Dėkui. Mrs. Kaufman, did you want to speak? Did, you, did I miss you? Jūs irgi norėjote pasisakyti, ar ne? Prašom. Ačiū. Išklausiau, ką pasakė komisijos atstovai, pirmininkė, ir pasakysiu štai, ką. Ka... Man atrodo, kad reikėtų atlikti tyrimą ir nustatyti, ar ES valstybėse narėse arba jungtinių tautų lygmenių yra naudojama kažkokia tai bendra savoka. Man atrodo, kad toliau galėtumėm diskutuoti būtent tokiu pagrindu. Man tai atrodo naudinga mintis. Ačiū, tikrai puikus pasiūlymas. Sofija, gal galėtumėte apibendrinti diskusiją? Prašom. Dėkoju. Pabandysiu apibendrinti, ką pasakė komisijos teisės skyrius. Mes, jie sakė, kad jie nesupranta, kas yra tokia savoka. Mes e, pradėjome diskusiją tik prieš penkias minutės, taigi kad ir kaip keista, šį kartą mūsų laikas nespaudžia. Uh, Aš nesu teisininkė, bet dirbdama šiame komitete išmokau keletą dalykų. Vienas iš e, teisinių principų yra štai koks – numatomumas. Teisės aktai turėtų būti numatomi. Negalima sakyti, kad egzistuoja nacionalinio saugumo koncepcija, bet iš tikrųjų nežinoma, ką tai reiškia, nes e, savo, kad teikiame atsižvelgdami į dabartinę padėtį. Taigi nėra jokio numatomumo, teisinio iškumo. Jeigu kurį laiką. Pane Holmeier kalbėjo apie tai, kad e, galbūt e, kurį laiką nebūtų įmanoma e, pateikti savokos. Tai gali būti tarsi pretekstas, kas apsispręs, kas nuspręs, kad taikoma kažkokia tai išimtis. Juk mes nežinosime, kokia yra konkreti savoka. Juk 28 e, valstybių narių teisėje gali būti įvairių išimčių. E, saugumo stacija gali takoti JAV, Rusija ar bet kas. Tai yra neprimtina. Aš čia nekalbu apie tai, kad negalima taikyti laikinos išimties tam tikriems teisiniams principams, bet aš manau, kad vis dėlto nuo pat pradžių reikėtų žinoti, kokia yra konkreti apibrieštis. Aš minėjau vieną konkretų atvejį, tai vadinamasis safe harbor principas. Uh, tai yra ginčtinas principas, e, nes tik komisija vienintelė priema sprendimą, daugiau niekas kitas sprendimo nepriema. Komisija priema sprendimą Safe Harbor atveju. Tai tokiu atveju komisija turi labai gerai žinoti, ką turėjo meni teisės aktų kuriejas, kurdamas tokį teisės principą. Uh, Aš e, norėčiau Lybę komiteto vardu pareikalauti iš komisijos išsamaus atsakymo raštu, ką reiškia nacionalinis saugumas Safe Hub kontekste. Ir noriu tokio atsakymo dabar, staigiai, kiek įmanoma greičiau. Taip pat noriu, kad komisija pateiktų papildomus paaiškinimus, kaip komisija naudoja nacionalinio saugumo uh, savoką teisės aktuose, kaip komisija ją naudoja likščiau. Norėčiau, kad busimuose e, teisiniuose pasiūlymuose, kur yra žodžiai nacionalinis saugumas, būtų pridedamas ir apibrėžimas, kas tai yra. Tai yra ir mūsų atsakomybė. Taip pat noriu paremti visus pasiūlymus, kurie buvo pateikti. Pavyzdžiui, kad reikėtų e, kreiptis į Europos parlamento teisės tarnybą ar į tyrimų grupę tam, kad e, gautumėm daugiau informacijos. Ačiū, tik, tikrai labai naudingi pasiūlymai. Visą šį reikalą įtrauksime ir mūsų teisės tarnybą ir kada nors vėliau surinksime išsamesnės diskusijas. Pritariu ir tam, kad renkiant būsimus teisės aktus reikėtų apibriešties, kas yra nacionalinis saugumas. Ačiū kolegos, ar dar yra papildomų klausimų? Taip. Microphone. Microphone, please. pan przewodniczący wczoraj w czasie debaty o teror... Ačiū pirmininkė. Jeigu prisimenate, vakar kilo tam tikrų abejonių, kai vyko diskusijos apie terorizmą. Vakar labai trūko laiko pasisakymams. Pirmininkė, jūs esate puikus pirmininkas ir nuostabus žmogus, bet man labai norėtųsi grįžti prie vakar ryte įvykusių diskusijų. Vienas kolega pasinaudojo e, e, darbo tvarkos taisyklių procedūra tam, kad mane asmeniškai užsipultų. Pirmininkė, manau, kad reikia aiškiai pasakyti vieną dalyką. Na, tikrai sunku kalbėti apie tai, kas yra gerai šeimai, kas kenkia šeimai šiame kontinente, šiame žemynė, yra daug įvairių nuomonių apie tai, kas yra šeima. Viena kolegė sakė, kad jai nepatiko mano pasisakymas, bet kai tik aš e, girdžiu, kad e, tai, kam pritarė Adenauer, E, Šuman, e, Jonas Paulius II ir kiti iškilus asmenys. Dabar yra ginčitina. Aš asmeniškai yra pasirengęs dalyvauti bet kokiuose diskusijose šiuo klausimu, pirmininkė. Ir dar, pirmininkė, aš norėčiau jūsų paprašyti, kad būtų skirta pakankamai laiko mūsų pasisakymams nes tikrai man netrodo primtina mintis asmeniškai kažką tai užsipulti. Taigi, pirmininką, norėčiau paprašyti, kad jūs elgtumėtės sąžiningai. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, sako pirmininkas. Aš prisimenu, labai puikiai prisimenu, ką jūs pasakėte vakar. Jūs kalbėjote labai aiškiai ir šiandien taip pat labai aiškiai pasisakėte. Bet aš nemanau, kad šiandien reikia papildomai dar apie tai kalbėti. Bet kokią atveju priemų domen, ką jūs pasakėte. Ar dar kas nors norėtų iškelti papildomų klausimų? Jeigu netai skelbiu kad kiti mūsų susitikimai vyks lapkričio 10-11 dienomis, o šį posėdį baigiame. Tikrai kolega labai aiškiai pasisakėte, užsirašėme jūsų mintis.